Darysime pertrauką ir e, bus pateikiami paaiškinimai dėl balsavimų. Pirmiausia, dėl e, pataisyto biudžeto. Pone Doks. ¿Quién? Es el, el gordo 740. ¿Cómo? Posel. A ver, senor Posel. Pone, ponas Poselt. Pone pirmininkė. Aš šiaip jau labai e, gerbiu e, jūs kaip pirmininką, tačiau e, E, noriu pasakyti, kad jūs suteikėt du kartus žodį ponui Lainė, ponui Foksui ir aš norėčiau pakalbėti apie e, parlamento e, plenarinių sesijų kalendorių ir apie darbo tvarką. Ir norėčiau štai tokį klausimą pateikti. Ketvirtas pakeitimas, kurį mes atei, atmetėm, tai yra mums principinis klausimas, nes tas iš tikrųjų pakeitimas nepriimtinas, nes steigimo sutartis numato 12 e, plenarinių sesijų ir 12 e, mėnesių, per kurias numatomos plenarinės sesijos. O ponas Foksas nori sudėti į vieną e, rūpiučio ir rugsėjo sesijas. Tai yra, tad mes turėtume vis dėlto išsiaiškinti kad mes tokiu būdu prieštarausim pačių nusistatytoms taisyklėms pirmininkas. Mes jau balsavom už tai, ponė Poseltai, ir todėl nematau jokios prasmės vėl pradėti diskusijų. Tačiau, ponė, tikrai galiu Jūs patikinti, kad e, visi pakeitimai susiję su e, plenarinių sesijų kalendoriaus e, dokumentu, iš tikrųjų mes juos labai įdėmiai įvertinom. Sí, senora Schlitter. Pone Schlitter. Schlitter. Ponas Šliuteris, ačiū ponė pirmininkė. Ar mikrofonas atrodo veikia? Komisija prieš balsavimą e, mums pateikė informacijos trombino klausimų. E, Tad e, galbūt komisija galėtų pateikti statistinių duomenų, kad, e, kuriais būtų galima paremti tuos teiginius, e, duomenų, kurie rodytų, kad trombinas išeina į naudą vartotojams. Kadangi šiaip jau klyjuojant pigias jautienos dalis ir, ir kišant jas į dešreles ar kitokius produktus, aš norėčiau gauti statistinių duomenų, kurie paremtų tokį teiginį, kad tai išeina į naudą vartotojams. Be to, e, komisija, komis, komis, komisaras paminėjo taip pat faršą mėsos, bet tai nėra tas pats, kas šiaip jau kitaip parengti e, mėsos produktai. Tad tikrai e, kvestionuoju komisijos teiginių, teiginius ir, ir ar komisijos narys nepateikė klaidingos informacijos parlamentui. Tad norėčiau, kad jūs pasiūstumėt komisijai laišką, kad komisija šiaip jau pateiktų konkrečių uh, pavyzdžių. Taip, ponė Šliteri, dabar mes e, iš tikrųjų e, aiškinam, tai pateikiam argumentus dėl būtent to, dėl ko mes balsavom. Dabar ponas, ponia. Ponas ar ponia Dops. Ponios Dots nėra salėje. Ponas Fašbundas. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš balsavau prieš mankos pranešimą dėl taisomojo biudžeto m, mm, skirto parlamentui. Nesu tikras štai dėl ko, kad parlamentas tokios e, ekonominės ūkio krizės e, metu galėtų iš, išlaidžiauti užuot taupydamas. Todėl aš m, mm, pasisakau prieš tai, kad daugiau lėšų būtų numatyta parlamentarų būtent papildomiems padėjėjams. Dabar pagal tą būtent pakeitimą e, kiekvienam parlamentarui skiriama uh, pusantro tūkstančio eurų, kurie tada būtų išmokami jų pagalbininkams ir, ir šiaip jau tai susidarytų iš tikrųjų daugybę tūkstančių, šimtų tūkstančių eurų. Bet kita vertus, visa Europa turi balsuoti, turi taupyti, mes irgi tą paturim daryti ir todėl aš prieš. Ačiū, ponas Fasman. Ponas Juratskis, labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už, už taisomojo biudžeto pranešimą. Kadangi pranešime kalbama ne vien tik tai apie buhalterijos sąskaitybos dalykus, E, kalbama apie tokius esminius dalykus, kadangi parlamentas e, turi be, be visą kitą teisėkuros galės ir, ir e, piliečiai daug iš mūsų tikisi, tikisi dėl to, kad parlamentas gali koreguoti komisijos tarybos biudžetus. Šiaip jau komisijoje e, yra šimtai visokiausių padėjėjų, patarėjų ir panašiai. Pas, situacija ten ir čia nepalyginama. Tad mes tikrai turim šiaip jau pakankamai dirbti. Ir ačiū ponui Mankai už puikų pranešimą. Taip, pirmininkas, dabar e, išgirdė, išgirdom, e, tai dabar išklausykim Išklausykim balsų paaiškinimo dėl organų donorystės ir transplantacijos veiksmų plano pranešimo. Pero habla. No, no ha sentido. Two, 240, wasn't it? You didn't hear. I didn't hear you. Señor Vigenin, tiene la palabra. Ponas Viganinas. Ačiū, ponė pirmininkė. E, dėl transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų pranešimo ir norėčiau pasakyti, kad šiaip jau e, yra tam tikrų skirtumų tarp valstybių narių ir manyčiau, kad vai, pagal veiksmų planą valstybės narės būtų priverstos suderinti standartus taikomus šioje srityje. Ir turiu pasakyti, kad mano paties šalyje, Bulgarijoje, šiaip jau 35 kartus mažiau donorų negu e, Ispanijoje. Tad iš tikrųjų mes turėtume, e, neturime tokio pakankamo donorų tinklo, informacijos tinkamo tinklo ir šiaip jau Bulgarija nėra tokio bendro tinklo dalis. Todėl ir be to dar yra e, visokių kitokių šiaip jau trūkumų ir todėl tikrai tikiuosi, kad šituo pranešimu bus užtikrinta, kad atitinkamas ir ties direktyva bus taikoma pakankamai greitai. Francinį. Pone Ovir, ačiū ponė pirmininkė, aš čia. Aš irgi balsavau už šį pranešimą. Kodėl? Todėl, kad čia kalbama apie vienodus reikalavimus, kurie būtų taikomi visose valstybėse narėse reikalavimus taikomus dėl mm, transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų. Tai iš, tikrai išeitų į naudą tiek donorams, tiek e, organų gavėjams ir paskatintų geresnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Nes tai be to išeitų tiesioginę naudą tiems 56 tūkstančiams Europos piliečių, kurie šiuo metu laukia organų. Ačiū, ponė. O vyr toliau, ponė Rukonainen. Savo už šitą svarbų dokumentą. Thank you, Chairman standartai susijusių dokumentą. Ir iš tikrųjų būtų puiku bendrijos mastu sukurti ir sutvarkyti tą organų transplantacijos sistemą, kuri būtų skaidri ir švari, užtikrinti kokybę ir saugą ES lygmenių. Tai yra vienas svarbesnių siekių. penkiasdešimt šeši tūkstančiai piliečių laukia donorų ir šitas e, trūkumas e, transplantacijai skirtų organų e, kelia ir kitas problemas nusikalstamas veiklas kriminalines problemas todėl aš tikiu kad šitas dokumentas prisidės prie atitinkamos sistemos kūrimo kuri užtikrins saugų ir, ir, ir patikimą organų transplantacijos būdą. Ačiū poniai Morkuitį, toliau ponas Kastro. Aš balsavau už šį pranešimą. Noriu pasveikinti poną Mikolašiką, parengus puikų pranešimą. Man atrodo puiku, kad mes balsavome dėl bendrų standartų, kad sukurtume daugiau saugumo tiek donorams, tiek organų gavėjams. Tikiuosi, kad tai padės supaprastinti bendradavimą tarp šalių ir Esu labai patenkintas, kad didelę daugumą balsavome už šį pranešimą. Ačiū. Ponas Hautas. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti šį pranešimą taip pat ir naujas urpnės taisyklės organų donorams. Jeigu gyveni ES, kodėl tavo organas negali būti panaudotas kitoje šalyje? Žinoma, tos taisyklės yra protingos. Nors apie tai nebuvo kalbama diskusijoje, norėčiau protokolui pareikšti savo paramą išlygai e, organų donorystėje. 80 procentų piliečių sako, kad jie remia e, donorystę, tik tai 12 procentų turi donorų korteles. Reikia mažinti tą skirtumą. E, nemažai piliečių pernai metais mirė Junktinėje karalystėje, nes jie laukė donoro, kurio, nebuvo, ne, kurio nepavyko rasto, rasti laiku. Na, mūsų ligoninėse mes turime puikių žinių ir galime atlikti transplantavimo operacijas. Taigi, mums reikia gydyti uh, mūsų pacientus, nes tai yra gyvybės dovana. Ačiū, ponia Havatai. Ponia Kalenbach. Ačiū. Aš galiu pritarti ankstesnio kalbėtojo komentarams. Aš esu taip pat labai dėkinga, kad šis pranešimas patvirtintas didžiulę daugumą, nes yra 56 tūkstančiai europiečių, kurie laukia organų visoje Europos Sąjungoje, kad galėtų pagerėti jų gyvenimo kokybė arba kad jie iš vis išgyventų. Todėl yra labai svarbu standartizuoti ir pagerinti sąlygas, kad transplantacijos būtų įmanomas. Ačiū. Ponas Zemki. Aš taip pat buvau už tai, kad šis dokumentas būtų patvirtintas. Man atrodo, kad šis žingsnis tinkama kryptimi. Tačiau jeigu atmintume, kad reikia tinkamos kokybės šioje sistemoje. Noriu pasakyti, kad tai yra visgi vienas pirmųjų žingsnių šiame kelyje. Reikia, jeigu norime užtikrinti, kad būtų daugiau donorų, tai ES reikia sukurti geresnę, renkti informacijos kampaniją, kuri informuotų piliečius apie tai. Nes jeigu tokios uh, kampanijos nebus, nepadarysime visko, kiek galime padaryti. Ačiū. Pereiname prie parlamento sesijų kalendoriaus. Toliau panas Kelis. Pirmiausia, noriu Jūs pagirti už tai, kaip šiandien tvarkėtės diskutuojant šią temą, kaip paaiškinote, kaip e, pirmininkai interpretavo visą šį klausimą. Jeigu ne, tai mes dar iki šiol būtume čia. Na, nors aš nesu pakankamai kvalifikuotas, kad pateikčiau nuomonę, todėl remiu jūsų nuomonę. To, taip pat pono Slato pasisakymas taip pat teisingas, kad mums reikia greitesnių kelių į Strasbūrą ir iš Strasbūro keliauti. Taip pat noriu pagirti kvestorius, mano kvestorių Higginsą, kurie kaip uola stovėjo už tai, kad būtų užtikrintas geresnį transporto sistema. Ir galiausiai, kai kalbame apie pragyvenimo išlaidas, tai Strasbūrė, tai jeigu jos tos būtų tokios pačios kaip ir per savaitės, e, kai dirbame parlamente ir kai ne, tuomet Strasbūras taptų patrauklesnis ir e, miestas yra puikus ir kai čia apsilankome tikrai esame patenkinti. Ačiū ponia Keli. Pone Andrikienė, aš noriu pasiaiškinti dėl pono Miklašiko pranešimo. Dėl ankstesnio pranešimo aš siunčiau prašymą ir norėčiau tai padaryti. Aš balsavau už rezoliuciją dėl transplantavimo. Daug žmonių miršta kasdien, nes jie kenčia dėl to, kad neveikia jų organų, o tinkamo organo nėra. ES gali padėti piliečiams, pacientams, kurie laukia organų visą Europą ir išgelbėti gyvybės. Mums reikia koordinuotos sistemos e, organų transplantavimui. Noriu pabrėžti dar kartą labai svarbų klausimą, tai yra politinis klausimas, būtent savanoriško ir nemokamo, nemokamos donorystės. Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitos ir Europos tarybos ataskaitos sako, kad kai kuriuose pasaulio šalise žmonės gauna daug pinigų, kad atiduotų savo organus. Netgi pranešama, kad žmonės e, tyčia žudomi, kad būtų gauta E, organų, pavyzdžiui, Falungong e, praktika užsimantis Kinijoje. Yra daug atvejų, kad kai kuriuose šalise medicinė rizika donorų yra didelė, o transportavimas vykdomas labai blogose sąlygose. Taigi galiausiai noriu pavadikoti tiems, kurie inicijavo rezoliuciją, kurią šiandien patvirtiname, ypač mūsų pranešėjai ponui Mikalašikui. Ačiū, ponė Andrikinė. Pereiname prie Framino maisto priedų klausimą. Pane Kratsa. Ačiū pirmininkė. Aš ir moderatai balsavome prieš e, šį draudimą, nes komisijos pasiūlyme buvo labai aiškiai pasakyta, kad e, negalima leisti naudoti tam tikrų medžiagų, neinformuojant restoranuose. Reikia sutvarkyti diskusijas dėl mėsos. Mėsojegi yra trombino e, ir vartotojas turi apie tai žinoti. Europos komisija nusprendė, kad tai yra nepavojinga sveikatai. Labai svarbu užtikrinti, kad maistas būtų saugus ir vartotojai nebūtų apgaudinėjami. Komisija turi nurodyti, kad viskas yra teisingai nurodant pake, pakuotės. Kodėl reikia drausti vieną ar kitą medžiagą? Kaip bus, jeigu politikai pradės spręsti dėl maisto? E, vartotojai turi turėti teisę žinoti informaciją ir laisvai pasirinkti. Turime nustatyti labai aiškės ribas maisto produktams, kurie yra e, nesveiki ar negeri. Mes turime sutvarkyti rinką, o nedrausti, nežinodami, kas iš tikrųjų yra. Ačiū žodis ponė Mėginis. Ar jos nėra salėje? Tuomet ponė Zoma. Pone pirmininkė, rezoliucija dėl trombino draudimo, e, jos patvirtinimas yra visiškas fiasko. Iš tikrųjų, mes neatsižvelgiame į savo turimą atsakomybę. Jeigu mes nesiorientuosime į mokslinius tyrimus, tai ką tada? Kas yra trombinas? Trombinas yra natūralus fermentas, esantis taip pat ir kraujyje, vadinasi ir mėsoje. Ir bet kas iš mūsų savo kūne turi trombino. Jeigu dabar draudžiame trombiną kaip e, maisto priedą, tai ar mes dar turime teisę egzistuoti? Ar jau esame tik tai kažkokios ypatingos rūšės atliekos. Be abejo, mes turime apsaugoti vartotojus nuo klaidinimo, nuo to, kad produktas galbūt yra pateikiamas kaip kai kas, kas jis nėra. Ir mes tą darome, nes turime naują reglamentą, e, dėl kurio balsuosime birželio mėnesį. Tai reglamentas dėl maisto produktų ženklinimo. Ir ten mes kalbame apie papildomą ženklinimą, apie ypatingas e, reklamos e, nuostatas. Ir būtent ten taip pat kalbama ir apie produktų, kuriuose yra trombino ženklinimą. Ir dar kartą noriu atkreipti dėmesį į tai, kad yra dar kitų panašių fermentų, kurie naudojami ir nėra draudžiami. Ačiū, ponė Vaiskeva. Vartotojų apsauga man yra labai svarbus aspektas, dėl to aš esu prieš bet kokį vartotojų klaidinimą. Todėl kovoju be kita ko ir dėl to, kad maisto produktų reglamente būtų numatyta, kad būtų geriau ženklinami maisto produktai. Ir čia taip pat norėčiau paraginti ES tarybą ir komisiją paremti tą reglamentą. Mes šiandieną kalbėjome dėl mėsos klyjų. Tai būtų klyjei, kuris klyjuojama mėsa ir vėliau parduodama kaip aukščiausios kokybės produktas. To negali būti, jeigu vartotojai apie tai neinformuoti. Sprendimą šiandien priimti nebuvo lengva. Komisija privalo. Komisija yra numačiusi išsames ženklinimo nuostatas, tačiau problema yra ta, kad nepaisant to gali būti klaidinamas vartotojas dėl to, kad trombiną sunku įrodyti esant produkte. Jis gali būti naudojamas ir galų gale visgi nepaženklinamas produktas atitinkamai. Dėl to aš ir balsavau dėl trombino naudojimo draudimo ir balsavau už rezoliucijos patvirtinimą. Ačiū, ponia Veskeva. Ponia Mova. Köszönöm szépen. Az elmúlt nyolc évben a... Dėkoju, ponia pirmininkė. Per ankstesnius keliarius metus diktatorė Onga pamynė žmogaus teises, nuolat vykdavo neramumai kur, gatvėse, kurie buvo numalšinami smurtu. Ir buvo pasiūlyta pagalba. Ir teismai taip pat žino apie visus tos atvejus, tačiau yra ir tokių atvejų bylų, kai buvo nukeliauta iki Strasbūro žmogaus teisų teismo. Dabar ES dirba ties tuo, kad būtų prisijungta prie e, žmogaus teisų konvencijos ir iš tikrųjų visos žmogaus teisų organizacijos atkreips dėmesį į šį procesą ir reikėtų prieštarauti Ondo pranešimui nes juo iš tiesų yra žlugdama žmogaus teisų apsauga ES, taip kaip bent jau atrodo dabar. O visgi turime prisimti istorinę e, atsakomybę ir sustabdyti šį procesą. Dėkoju. Pone Morvai, jūs kalbėjote apie Helragi pranešimą, ar ne taip? Aš kalbėjau apie Tondo pranešimą, nes jūs mane pakvietėte, pakvietėte pasisakyti, nes aš norėjau būtent už, apie tą pranešimą kalbėti. Jūs mane, su man sutikėte žodį ir aš pasisakiau. Nesvarbu, nesijaudinkite, nes jūsų kalba bus užregistruota, nieko tokio. Kalbame toliau apie trombiną, ponia Morkūnaitė. E, šita tema ganėtinai iš tikrųjų jautri ir sukėlusi daug diskusijų europos parlamente ir žinoma e, visuomenės tarpe. aš visgi galvoju kad uždrausti vieną ar kitą produktą ar, ar naudojamą priedą nėra išeitis ir galbūt tektų sutikti su tuo argumentacija kad e, galbūt būtent vartotojas turi teisę pasirinkti turėdamas visą informaciją ką jisai nori pirkti ir ką jisai nori vartoti. kita vertus E, suvaldyti procesą būtų gana sunku. ir šitame amžiuje visuomenės žinojimo amžiuje kada daug informacijos yra prieinama mes vis tiek visgi nesame suformulavę na, tokių priimtinų visuomeniai aiškių nespekuliatyvių formuluočių kada, jo, kada žmogus pirkdamas vieną ar kitą produktą iš tikrųjų galėtų gauti tinkamą informaciją ir suprasti ką, ir suprasti e, viename ar kitame produkte, yra, kokios yra sudedamosios dalis. Todėl aš manau, kad tiesiog trūksta konsultacijų galbūt su ta pačia visuomenė, jos švietimu ir galbūt papildomų konsultacijų su mokslininkais. Ačiū. Ačiū Morkūnaitė, toliau Kasler. Herr Präsident! Ich denke, die europäischen Bürger Pone pirmininkė, dėkoju. Aš manyčiau, ES piliečiai teisūs, sakydami, kad nori sąžiningų maisto produktų, sąžininkai paženklintų maisto produktų ir nori sąžiningų politikų. Aš jiems visiškai pritariu ir dėl to negalime ignoruoti tiesiog viešosios nuomonės ir jos vadinti tiesiog populizmu. Negalime to daryti. Turime atsižvelgti į tai, ką mums sako mūsų piliečiai. Ir jeigu mūsų rinkėjai, piliečiai laikosi tos nuomonės, kad tikri maisto produktai, tikra mėsa, iš tiesų turi būti tikra mėsa, o nesuklyjuota iš mėsos atliekų gabaliukų, tai turime užtikrinti, kad būtent taip ir nenutiks, kad tokia mėsa bus siūloma. Dėl to aš balsavau um, prieš tai, kad būtų laikomas trombinas uh, vadinamais mėsos klyjais. Ačiū, ponia Kainbach. Herzlichen Dank. Dėkoju. Aš šiandien taip pat balsavau už rezoliuciją, tai yra prieš trombino naudojimą kaip maisto priedą, nes komisijos nario argumentai manęs neįtikino. Nenorime, kad Europoje būtų parduodamas suklyjuota mėsa, net jeigu ir tiesa, kad trombinas nėra žalingas sveikatai, bet visgi E, neturėtų būti taip, kad mėsos gabaliukai yra suklyjuojami ir parduodami kaip kokybiška mėsa, nes visgi padidėja infekcijų galimybė, Ir taip pat mūsų sprendimas parodė, kad mes esame už vartotojus ES ir prieš grynus ekonominius pramonės interesus. Mes turime užtikrinti, kad kepsnys iš tiesų būtų kepsnys, o nesuklyjuoti mėsos gabaliukai. Dėl to raginame komisiją neleisti naudoti trombino kaip maisto priedo. Ačiū, ponė Kalenbach. Dabar perėjo pranešimas dėl organų persodinimo, prašom. Ne. Dėl darbo tvarkos. Aš dar norėčiau dėl trombino pasisakyti, jeigu leisite. Dėkoju. Debatai dėl suklyjuotos mėsos parodė, kad ne visi e, gamintojai tinkamai elgesi su vartotojais. Aš manyčiau, kad reikėtų produktus ženklinti taip, kad būtų išvengta vartotojų klaidinimo. Jeigu bus naudojamas šis fermentas, tuomet vartotojas turi tai aiškiai matyti. Tai yra būtina siekiant veiksmingos vartotojo apsaugos. Mūsų užduotis yra informuoti pakankamai vartotoją tam, kad jis galėtų priimti sprendimą savo paties naudai. Ir kalbant apie suklyjuotą mėsą, iš tiesų dar net nebuvo vykdomi jokie e, debatai, diskusijos su vartotojais, o vartotojai turi nuspręsti, ką jie visgi uh, ketina pirkti ir ko ne. Pasamos, digo, al informe Perello. Labai ačiū. Dabar pereiname prie mikro. Dabar periname prie perėjo pranešimo dėl organų donorystės ir transplantavimo. President, ma tervitan tegevuskava ja andsin selle toetuse. Gerbiamas pirmininkė, aš sveikinu šį naują veiksmų planą ir aš dėl to balsavau už jį. Manau, kad tai yra žingsnis teisinga kryptimi Be to, e, visi kartu dirbame, kad ši problema būtų išspręsta. Reikia ES lygmens priemonių, nes tokiu būdu sustipriname valstybių narių pastangas, stengintis pagerinti do organų donorystės ir transplantacijos e, saugumą ir užtikrintumą. Tokiu būdu galime pagerinti um, ligonių sveikatą ir bendrai padidinti donorystės sistemą ES. Manau, kad dabar mes turime galimybę pasinaudoti dešimtimi prioritetinių priemonių nacionaliniuose valstybių narių planuose, kai jie bus parengti. Aš manau, kad mes esame įpareigoti padėti žmonėms dirbantiems sveikatos sektorėje, kad pasiektume gerovės visiems ES. Pone Andrikinė. Uh, aš norėjau paaiškinti balsus dėl Mikolašik. E, tą padariau, patema labai panaši, taigi aš jau paaiškinau. Toliau ponas Mastela. L'adesione alla Convenzione europea costituisce senza dubbio un. Prisijungimas prie Europos konvencijos, mano nuomonė, bus labai žengli pažanga Europos Sąjungai nes apsaugoti Europos žmogaus teisės ir pagrindinių žmogaus teisų įtvirtinimas yra ypatin svarbu. Gal galėtumėt šiek tiek lėčiau kalbėti? Labai ačiū pirmininkė. Taigi, žinant, kokias svarbes Europos parlamentas suteikė teisės E, atstovams, kurie yra renkami į Europos tarybą ir e, žmogaus teisų teisėjams, mes akivaizdžiai suvokiame, kad žmogaus teisės yra lab, pagrindinė ES vertybė numatyta žmogaus teisų hartijoje. Aš norėčiau pabrėžti Europos žmogaus teisų konvencijos ir žmogaus teisų teismo reikšmę. Mes norime įtvirtinti pagrindinius principus e, teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Mes norime suvienodinti žmogaus teisų apsaugos sistemą įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Todėl dabar mes turėsime e, teisinę galimybę kelti bylas žmogaus teisų teisme, jeigu iškils sunkumų su Europos institucijomis arba valstybėmis narėmis, kurios pažeidžia ES e, konvencijos pirmas straipsnė matytas teisės. Pirmame straipsnė yra kalbama apie e, ne tik ES piliečių, bet ir kitų asmenų gyvenančių ES teritorijoje apsaugą. Be to e, kalbama apie visus mūsų jurisdikcijoje esančius žmonės net jeigu jie nėra mūsų teritorijoje. Antonioci, ačiū ponė pirmininkė. Aš esu už ES prisijungimą prie žmogaus teisų apsaugos konvencijos. Manau, kad priežastys buvo labai aiškiai apibendrintos pranešime. Manau, kad tokiu būdu Europos integracija dar pasistumės į priekį ir mes prieartėsime prie politinės sąjungos. Be to, ES taps nuoseklesnė ir valstybės narės e, priklausančios ES tarybai ir ES galės dirbti sklandžiau. Manau, kad trečiųjų šalių akise mes tampame patikimesni, nes akivaizdžiai pademonstruojame gerą valią, norėdami suvienodinti žmogaus teisų apsaugą. Dėl Lisabono sutarties pirmą kartą ES dabar tampa tarptautiniu juridiniu subjektu. Mes turime juridinio subjekto statusą ir prisijungimas prie Europos žmogaus teisų ir saugos konvencijos yra pirmasis žingsnis link to, kad ES e, tampa teisiniu subjektu kitose tarptautinėse institucijose. Ačiū. Pone Morva, jūs jau prieš tai pasisakėte, taigi mes užfiksuosime jūsų pasisakymą ties šiuo punktu. Ponas Gomeš. Ačiū, ponė pirmininkė. Būsiu galbūt kiek santūresnis negu prieš mane kalbėjęs kolega. Mintis viską pateikti Strasbūro teismo peržiūrai yra galbūt ir įdomi, bet iš tikrųjų galėtų būti daroma įtaka tokiam sprendimui per Strasbūro teismą ir tai galėtų šokiruoti. Pavyzdžiui, mano šalyje Prancūzijoje galioja 55 straipsnis, pagal kurį e, yra teikima pirmenybė Europos e, teisėjai prieš nacionalinę teisę, bet galima išvelgti ir šiokio tokio dubliavimuose. Nes arba nuostatos yra tiesiog neįgyvendinamos arba perkeliamos į nacionalinę teisę. Be abejo, reikia paisyti žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių. Ir prisijungimas prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos galėtų reikšti, kad procesas užsivilkins ypač tada, jeigu bus siekiama gyvendinti siūlomą mechanizmą. Todėl norėtumėm, kad nuostatos skir, būtų diferencijuojamos dėl dalyvavimo mechanizme. Dėkoju. Ir dabar Romos statuto peržiūros konferencija Kampaloje. Ponas Goniš. Pone pirmininkė, dramatiški įvykiai klostosi Tailande. Ir žinoma, mums rūpi, kad įsivyrautų teisingumas. Tačiau norėčiau priminti vakarykštę diskusiją dėl pirmojo tarptautinio baudžiamojo teismo, kai napalmas buvo naudojamas, nors karinių taikinių nebuvo. Po to panaudoti brandoliniai ginklai Japonijoje Buvo atvejų, atvejų kai žmonės e, veikia kaip teisėjai, nors jie patys turėjo būti kaltinamieji. Taigi turime įvairių atvejų, kai e, teisingumo būklė buvo nepate, nepateisinama, nepatenkinama. O dabar kalbama, kad Europa kompensuos genocido aukoms teiks kompensacijas, nors tas genocidas vyko už Europos ribų. Tai gali būti labai slidus kelias ir tapti labai komplikuotų. Aš manau, kad tai tiesiog gali pratesti konfliktus. Todėl mes išreiškėme abejonės dėl šio pranešimo. Ačiū, ponia Golnišai, ponia Andrikienė. Yeah aš balsavau už rezoliuciją dėl tarptautinio baudžiamojo teismo romos statuto peržiūros konferencijos kuri šio mėnesio pabaigoje prasidės e, kampaloje ugandoje. tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni metais šimtas trisdešimt aštuoni valstybės susitarė įsteigti tarptautinį baudžiamąjį teismą priėmė romos statutą kuriuo vadovaudamasis šis teismas veikia jau septynerius metus nuo du tūkstančiai trys metų atėjo laikas peržiūrėti romos statutą ypatingai taip vadinamas laikinąsias nuostatas dėl kurių nepavyko susitarti du tūkstančiai two m. visos es valstybės narės yra ratifikavusios romos statutą tačiau šį į tarptautinio baudžiamojo teismo darbą nėra įsijungusios kai kurios mūsų partnerės kaip jungtinės amerikos valstijos rusija kinija. šiandien europos parlamentas savo rezoliucija dar kartą paragino šias šalis ratifikuoti romos statutą ir bendradarbiauti su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. dvidešimt vienas amžiuje asmenys atsakingi už genocidą nusikaltimus žmonijai ir karo nusikaltimus turi susilaukti ne tik tarptautinės bendruomenės moralinio pasmerkimo bet ir teisinio įvertinimo. nebaudžiamumo už tokius nusikaltimus negali būti.